sprendžiant piratavimo problemą, kuri yra be abejo labai aktuali, labai sudėtinga problema. Taigi e, nu, būtų gerai išgirsti, ką jūs konkrečiai planuojate, e, kovodami su visom, piratavimas su visom e, neregilaus kopijavimo formomis, ne tik tai pasirinktomis. E, aš suprantu, kad e, esama kelių priemonių, e, kurias būtų galima gana greitai gyventi. Pavyzdžiui, turime reikiamą teisinę bazę, bet jinai nelabai gerai gyvendinama. Taip pat e, e, profsąjungos kalauja, kad būtų e, padidinti kaštai tiem, kas užsiema nereglių kopijavimu ir kita vertus e, neturi per daug nukėdėti vartotojai, vartotojai neturi būti baudžiami e, už nežymius pažydimus. E, Taip pat reikėtų vengti pritavimo prisimties e, režime. Kita vertus, jūs minėjote, kad 7 e, procentai BVP e, sukūrėme nusikalstamosios struktūros ir šelnė ekonomika. Na tiesą sakant, čia kalbame plačiau, ne tik tai apie autorinės teisės ir su joms susijęs ūkio šakas, bet ir prekybo ženklus, aukštos kokybės dizainą, kuris yra vienas iš Europos pasiekimų, kurį mes eksportuojame. Uh, Taigi galbūt reikėtų apskritai e, panalizuoti, kokią pridinę vertę pasaulinės rinkos kontekste mes Europoje čia sukūrėme. Ir, e, nu, kad e, kaip, kaip, kaip nu, nauja ekonomiskos ir finansų reikalų komiteto vicepirinkė, e, matau, kad kasdien prarandamas darbo vietos ir visas šios minėtos ūkio šakos kaip tik tai turi potencialą kurti labai daug naujų darbo vietų, taigi mes turime pirmiausiai įvertinti uh, E, tą potencialą, kokia yra vertė Europos ekonomikoje vertinant milijonais eurų. Ir tada kalbėtume ne tik tai apie intelektinės aps, e, nusavybės apsaugą, bet taip pat ir e, nu, darbo vietų kūrimą, apmokymus ir panašiai. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, dziękuję za. Labai ačiū. Ačiū komisarė už puikiai įžanginę kalbą. Noriu pasveikinti Jūs e, sveikinim, kadangi mm, su daugeliu e, šių problemų sudurdome ir iki nominuojant Jūs komisarų atsakingų šį sektorių. Ir be kita ko, e, mes aptarėme taip pat minėjo darbo programą. Taigi dabar belieka jūs tik tai pasveikinti ir tikrai palinkėt, kad įsipildytų jūsų svajonė E, būti paskutinio komisaru, kuris kalba apie Europos patentų teisę. Bet tai be abejo bus nelengvas uždavinys, kadangi mes visi žinome, kad laikas vietoje nestovi. E, Dabar proga norėčiau paklausti, ar jūs turite bent orientacinės datas, kada Teisingumo teismas šią temą turėtų prieš savo nuomonę, kaip jūs paminėjote. Ta prasme, kad e, tas sprendimas ko gero nulems ir parlamento komiteto darbo laiką ir apskritai Europos parlamento kai kurios e, procesus, kai kurios renginius. Kalbant apie e, autorinės teisės, e, intelektinę nusavybę, piratavimą plačiai plasme, aš norėčiau paskatinti, kad tai nebūtų atidėta kitiems metams. Šios klausimus reikia spręsti nedelsia, nes jie yra labai svarbus, ypatingai mums, kadangi Kaip jūs turbūt žinote, mes taip pat kalbame e, mūsų komitete šią temą ir žvelgiame kitas problemas. Mums, pažiūrėjau, atrodo, kad svarbiausia problema, kuri e, darys e, daug įtakos dokumentams, rengiamiems dokumentams, būtų paties piratavimo apibrėžimas kaip po toks. Ką mes suprantame, kai sakome piratavimas, kadangi jeigu e, apibrėžtis bus per plati, e, tai gali turėti įtakos, na, praktiškai kiekvienam iš mūsų gali priboti mūsų suteisės. Kita vertus, jeigu brištis per siaurą, tai galime sudurti situacijoje, kada e, šita problema nėra tinkamai e, reglamentuojama, kaip to tikisi intelektinių teisų turėtojai. Taigi apibrieštis gali būti begaliniai svarbi visai eilė dokumentų, kurie pasirodys vėliau. Dar turiu pridurti e, vieną pastabą dėl e, Damini e, temos, kurias palėtėte. Vėlgi, kai dirbsite e, su dokumentais, kas bus svarbu ir Europos parlamentui. Tai būtų būtinybė toliau paprastinti poveikio vertinimo procesus. Jau ir šiandien ES šis mechanizmas veikia, bet dabartinėje formoje jisai iš tikrųjų netlieka to vaidmens, kuris jam buvo skirtas. Jūs kaip žinote, mūsų politinė frakcija, tai yra EPP, e, pasisako už, nepriklaus, už tai, kad nepriklausomos institucijos atliktų poveikio vertinimą. Tam, kad šių vertinimų kokybė pagerėtų ir taip pat pagerėtų pats teisės aktų taikymas. E, ir Šią prasme, gal žinote, ką planuoja Europos komisija ateityje, ar galime tikėtis netolimai ateityje kokiu nors pasiūlymu iš komisijos šiame sektorėje? Ačiū. Toliau ponė Vyksta. Labai ačiū. Komisarė Barnėm, tikrai mes šiltai sveikiname Jūs Teisės reikalų komitete. Mes tikimės, kad ne kartą dar Jūs matysime, kadangi e, susikaupė uh, daug klausimų iš jūsų srities, e, klausimų, kuriuos jūs kuriuojate. Taigi mes tikime su jumis pasimatyti greitai. Na, o dabar kaip e, vienas iš stovių darbo grupės, kuri dirbo su autorinėmis teisėmis, aš susitikinėdavau su įvairiom interesų grupėm, su rašytojais, su teisų turėtojais, su, su leidybos bendromis ir panašiai. Nuo pat uh, savo darbo pradžios ir daugelis šių pabrėžia, na, iš esmės tos pačius dalykus. ES šiais metais vis dar neįmanoma, pavyzdžiui, uh, sukurti e, muzikos e, teikimo muzikos transliavimo paslaugų online režimu, e, kas leistų milijonams vartotojų pasiekti šitą muziką, šitos įrašus. Daugelis kompanijų, kurios norėtų tik tokias paslaugas, yra įstikinusios, kad, jos, kad jų paslaugos sudomintų E, daugelį klientų ir jie būtų pasirinkę mokėti šias paslaugas. Tačiau dabar problema yra ta, kad reikia derinti šitas susiekalus su šimtais organizacijų besirūpinančių autorinėms teisėmis įvairiose valstybės narėse ir galų gale, jeigu visom šiam organizacijom būtų išmokėtos, e, išmokėti tinkami honorarai autorinių teisų mokesčiai, tai paprasčiausiai patiems autoriam nieko nebeliktų arba kaina būtų tiek didelė, kad niekas nebemokėtų šias paslaugas. Taigi klausimas būtų, kaip šių transakcijų e, kaštus sumažinti, kadangi mes kalbame apie vieną bendrą skaitinę rinką, Tačiau e, be sutvarkymo šito mechanizmo mes niekada nesugebėsime sėkmingai kovoti su piratavimu. Ir e, tokiu būdu be abejo kultūrinėme sektorija bus prarasta nemažai darbo vietų. Taigi, ponė komisarė, būtų išgirsti įdomu iš jūsų, kokiu iniciatyvu ketinate imtis tam, kad e, būtų sėkmingai sukurta viena bendra skaitmeninė rinka, kuri veiktų ir kuri turėtų jau kaip ir veikti 2010 metais, bet jų, jos kol kas nėra nekvapo. Ačiū, ponė Lichtenberger, prašau. Ačiū. Dėkoju komisarai už įžanginius žodžius. Jo pasisakymas buvo labai gerai struktūrizuotas, labai tikslus. Problemos dėl vertimų. Viskas tvarka? Taigi dar kartą dėkoju komisarę už įžanginį pasisakymą. Ir norėčiau pridurti šalia to, ką Jūs sakėte. Kalbėdamasi su ES piliečiais šiais klausimais, kalbant apie prekė ženklo apsaugą, apie ką Jūs irgi kalbėjote,